Allora, riprendiamo, cari colleghi. Kolegos, turime tęsti. Dabar balsavimo motyvų paaiškinimai. Pirmiausia, Ayala Sanders. Pranešimas dėl mm, biudžeto pospišil vieną minutę. Nu čia. Nėra, atrodo. Ačiū, pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą. Dėl komisijos biudžeto. Esu Europos parlamento narys iš Čekijos ir apgalėstauju dėl to, kad tiek daug dėmesio šiame pranešime skirta ponui Babičiui, mūsų, mano šalies premjerui, nes jis buvo stambių įmonių savininku oficialiai jis jau nebėra jų savininkas ir viskas susijęs ES fondų lėšų panaudojimu. Darbas vyksta, turėsime palūkėti, kad paaiškėtų, būtų pareikšta, kad pono Babič veiksmai prieštaravo ES įstatymas. Ponas Hanan toliau. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Visada kalba eina apie pinigus, ar ne? Europos Sąjunga tapo puikiu mechanizmu paimti turtą iš žmonių ir perskirstyti jį, skirti žmonėms, kuriems pasiseka ir jie yra sistemos dalis. E, atvirai kalbant, bet kokia valdymo sistema susijusi su blogais aspektais. Tačiau šiuo atveju unikalu yra tai, kad e, egzistuoja labai dėlis skirtumas tarp žmonių, kurie įneša savo indėlį ir tarp tų, kurie panaudoja tas lėšas. Valdymas vyksta per atstumą. Bet kokios įstatymų kūrimo institucijos vaidmuo yra pareikalauti, kad vykdomoji valdžia už tai atsiskaitytų. Tačiau uh, didesnės Europos integracijos vardan. Parlamentas visada susivienyje su komisija prieš mokesčių mokėtojus didesnės integracijos vardan. Ir tokia problema egzistavo nuo pat pradžių. Eh, Ačiū. Toliau taip pat pranešimas dėl biudžeto, e, teisingumo teismo biudžeto. Messerschmidt vieną minutę kalbės. Mes ir Šmit nėra salėje. Pereiname <clears throat> prie kito pranešimo. Salvama vis dar eina kalba apie 17 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Maier, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, 500 milijonų eurų e, sąskaita, e, e, kurios negalėjo E, gauti vaistų agentūra. E, tikrai turime dėl to apgailestauti. Tačiau noriu pasakyti, kad per pastaras, pastaros du dešimtmečius vaistų agentūros e, indėlis <clears throat> buvo labai svarbus siekiant suderinti bendrą vaistų tvirtimo tvarką. Deja, jie jau negalės to daryti Junktinėje karalystėje, dėl to e, padidės sąnaudos, e, liks mažiau laiko investuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą ir taip pat e, Britams tai reikš mažiau pinigų sveikatos apsaugos sistemai ir didėjančias vaistų kainas. Iš tiesų žmonės tikėjosi visiškai priešingo efekto. Geriau. Gerai. Sarvama Mesešmit prašė žodžio, bet nematau jo salėje. Nėra salėje. Turime perėti prie kito pranešimo. Pancerį, Preda, Gerins. Tano prašo žodžio kalbėti dvi minutės. EKR er vardu noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už produktyvų darbą. Mes kartu dirbome ir susitarėme dėl kompromisų įvairiais klausimais, o tema sudėtinga. Džiaugiuosi tą priemonę, kurią pasiūlė komisija. Manau, kad ES dabar galės veikti veiksmingiau ir vieningiau tose srityse. Šiuo metu Rusija bando pakengti rytų partnerystės šalims, o Europos pietuose taip pat nestabilumas, iššūkiai, kaiminystė niekada nebuvo tokia svarbi kaip dabar ES. Aš asmeniškai džiaugiuosi tuo konsoliduo, ta konsoliduota priemonė. Tačiau žinau, kad kai kurie deputatai, taip pat ir mano frakcijoje, abejoja dėl tam tikrų aspektų. Vadinasi, tas darbas turės tęstis ir kitoje kadencijoje. Tačiau, kadangi priemonė yra griežtai geografiškai apibriešta, nemanau, kad lėšos nutekės ir pakenks vienam regionui, kitų regionų sąskaitą. Mums reikia veiksmingesnių užsienio reikalų mm, instrumento. Ir 95 procentų slengstis, lėšų slengstis turėtų mus visus įtikinti. Tai padidinimas nuo komisijos iš pradžių pasiūlytų 92 procentų. EFSD plus priemonė turėtų būti veiksmingesnė. Komisija ir Europos investicijų bankos vykdys veiksmingesnį drabiavimą pagal 52 pakeitimą. Gaila, kad vyksta Brexitas ir kad aš negalėsiu kitoje kadencijoje dalyvauti dėrybose šio klausimu. Labai gaila, kad Jungtinė karalystė negalės dalyvauti tokioje priemonėje, kuri, kuri mums primena, kad Europos balsas sustiprėja kai mes visi dirbame vieningai rankon. Ačiū. Sala Franka Fleckenstein pranešimas ir kalbės Danžan vieną minutę. Prezident. Pone pirmininkė, ES didelės savo biudžeto dalį skiria išorės aplinkos stabilizavimui, e, kaimininiam regionam Balkanų, Balkanų regionui. Tai teisėta. Prancūzijos delegacija, nežiūrint tai, susilaikė balsuojant dėl šio pranešimo, kad išreikštų savo nuomonę dėl dviejų aspektų. IPA 3 tai e, pasirengimų stojimui fondas e, skirtas Turkijai, ne Europos regionui ir manome, kad šaly, tokie neraminantis šalyje klausimai kaip migracija e, yra sprendžiami kitų biudžetų, bet be to šis, ši pasirengimo stojimui priemonė reiškia, kad plėtra yra politinis procesas, dėl jo vienbalsiškos nuomonės nėra, tai yra mechaniškas procesas kai kurios šalis besinaudojančios to fondo lėšomis nėra šalis kandidatės, todėl reikėtų pertvarkyti šią finansinę priemonę ir visiškai ją atsėti nuo plėtros problemų. Paskutinis pasisakymas e, nuskambėjo ir iki 15 val. darome pertrauką, linkiu skanių pietų.